Na, sveikinu atvykus į mūsų posėdį komisijos pirmininko Žoze Manuel Baroso ir tarybos atstovus. Gerbimi kolegos, dabar vyks tarybos ir komisijos pareiškimai dėl eurozonos ir valstybių vyriausybių ir valstybių vadovų susitikimo gegužės 7 dieną. Ir suteiksiu iš karto žodį e, ponui Lopes Garido va, tarybos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, šią savaitę, gegužės 7 dieną, įvyks eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas. Ir šio susitikimo diskusijų tikslas yra aptarti uh, Graikijai numatyta skirti paramą ir patvirtinti tą paramą. Ir tokiu būdu Graikija galės įveikti tą sunkę situaciją, kurioje jie yra atsidūrusi. Taip pat ketinama kalbėti apie tai, ko galima pasimokyti iš šios situacijos. Galvojant, pavyzdžiui, apie eurozonos ir apskritai ES ateitį. Valstybių ir vyriausybių vadovai penktadienį. Kalbės apie e, rastus finansinius sprendimus, kuriuos sąjunga pasiūlė Graikijai. Taigi mes dar sėki patvirtinsime vasario 11 dieną prisimtą politinį kompromisą, kurį patvirtino valstybių ir versybių vadovai. Tai yra solidarus kompromisas, kuris leis Graikijai įveikti sudėtingą susiklošusią finansinę situaciją. Taigi, valstybių ir vyriausybių vadovai penktadienį nuspręs kokių galimybių turi likusios 15 eurozonos valstybių narių kurios atsiveria po to, kai Graikija pradės taikyti um, taupimo programą, kuri yra paramos prielaida. Ir ši programa leis užtikrinti stabilumą eurozonoje bei padėti spręsti Graikijos problemas. Kai buvo minėta vasario 11 dieną, E, tai bus sprendimas skirtas ne vien tik tais Graikijai, bet platesnių požiūrių visai eurozonai ir Europos Sąjungai. Šis sprendimas yra svarbus politinių požiūrių ir jis yra reikalingas tam, kad e, valiutos sąjunga išliktų įtikinanti, be kita ko, ir santykiuose su trečiosiomis šalimis taip pat, kad būtų užtikrintas biudžeto konsolidavimas, kuris yra numatytas sutartyse. Ir tokiu būdu galėtume sukurti pagrindą ekonominiam pakilimui Europos Sąjungoje. Šiandieną čia salėje esantis e, komisaras Oli Rehn E, paskelbė prognozes 2010-2011 metams ir jis kalbėjo apie laipsnišką ekonominį augimą Europos Sąjungoje. Ir prognozes rodo, jog tas pakilimas bus ir kad po e, didžiausio ekonominio nuosmekio Europos Sąjungos istorijoje dabar ūkis e, auks. E, 1 procentu, o 11 metais 1,75 procentais. Taigi galima teikti, kad įveikėme recesiją ES ir dabar prasideda ekonominis pakilimas. Ekonomikos atgaivinimo planas, valstybių narių atitinkami planai yra svarbus pagal juos, pagal iš pavienių valstybių narių e, biudžeto, o taip pat iš bendrijos biudžeto ir atitinkamų fondų bus skiriamos lėšos ekonomikos augimui skatinti. Labai svarbu, kad įveikus e, ekonominį nuosmukį prasidėtų ekonominis pakilimas. Ir Europos komisijos prognozės būtent ir teikia vilčių tokiam pakeitimui, o sprendimas suteikti pagalbą Graikijai, be kita ko, leidžia tikėtis, kad tas ekonominis augimas ir pakelimas bus ilgalaikis ir tvarus. Mūsų manimo ES ekonominės krizės akivaizdos reagavo tinkamai ir dėjo visas įmanomas pastangas tam, kad būtų rastas tinkamas atsakas į krizę. Ypač buvo rastos konkrečios priemonės, kurios leis veikti krizę Graikijoje. Europos Sąjunga žengė ryštingus žingsnius tam, kad būtų užtikrintas tinkamas ekonomikos valdymas. Gal gali pasirodyti, kad tie žingsniai buvo žengti per nelik lietai, bet vis dėlto tai buvo tvirti, ryštingi žingsniai ir nebejoju, kad jie bus užtvirtinti aukščiausio lygio susitikimo metu penktadienį. Ekonomikos valdymas ES remiasi E, trim ramščiais. Pirmiausia, tai atsakomybė už primtus įsipareigojimus. Pagal sutartis, nes pasirašant su įmės sutartį yra prisimėm įsipareigojimą. Antras ramsnis yra solidarumas ir trečias yra koordinavimas koordinavimas konsoliduojant nacionalinius biudžetus ir bendrijos biudžetą, solidarumas santykius su trečiosiomis šalimis ir solidarumas bendrai įveikiant krizę. Ir esu įsitikinęs, kad e, tas dokumentas, kurį rengė komisaras Olire Irenas ir kurį komisija pristatys gegužės 12 E, dieną atitiks visus šiuos lūkesčius. Na, o dabar mes visi kalbame apie bendrą ekonomikos valdymą Europos Sąjungoje ir dirbame link šio tikslo. Mums reikalingas priežiūros instrumentas, nebejoju, kad komisijos rengiamame dokumente į tai bus atkreipiamas dėmesys. Taigi labai svarbu užtikrinti finansinių sistemų priežiūrą. Ir todėl norėčiau paraginti Europos parlamentą kiek įmanoma greičiau patvirtinti e, finansinės perspektyvos dokumentą, kuris pirmiausia bus tikrinamas komitetuose, po to plenarinėme posėdėje, na, o po to reikia pripažinti, kad mums reikalingi mechanizmai, kurie leistų užkirsti kelią krizio akivaizdoje. O taip pat reikalinga sukurti galimybę bendryjų kalbėti vienu balsu santykiuose su išorė. Būtent štai tokie žingsniai reikalingi bandant užtikrinti uh, bendro ekonomikos valdymą Europos Sąjungą. Na, kreditų pagalbos teikimas yra tik vienas viso to aspektas. Kaip ten bebūtų, Europos Sąjunga žengia tinkamą linkme ir nebejoju, jog valstybių ir vyriausybių vadovai iš eurozonos penktadienį patvirtins šį pagalbos paketą Graikijai, nes jis yra būtinas siekiant užtikrinti ES eurozonos stabilumą ir įtikinamumą. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos pirmininkui ponui Barozo. Pone pirmininkė, pone ministrė, pone tarybos pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, manęs buvo paprašyta pasakyti kalbą prieš Eurozonos vadovų tarybos posėdį. Pirmiausia, norėčiau išreik, išreikšti užuojautą nuo smurto nukentėjusių šeimų e, piliečiams. Tikrai niekas negali pateisinti e, smurto Na, o dabar pakalbėsiu apie finansinės paramos paketą Graikijai, dėl kurio sutarta sekmadienį. Ir tada išsakysiu savo požiūrį į tai, ką reikėtų imtis e, krizės prevencijos rytyje. Graikijos fiskalinio konsolidavimo planas buvo parengtas kartu su Komisija Europos centrinių bankų, Europos tarptautinių valiutos fondų, buvo pritarta jam. Graikija pateikė solidų paketą, pagal kurį bus valdoma ekonomika, kur bus atkuriamas pasitikėjimas. Ir būtent didelę žinią šiuo požiūriu pademonstravo Graikijos ministras pirmininkas Papandrėjų. Pa Taip, Graikija ėmėsi tikrai didelių užmojų, tačiau alternatyvų jiems nėra. Na ir e, buvo, e, buvo aktyvuotas Graikijos, e, tai yra finansinės paramos Graikijai mechanizmas, tai yra padaryta pirmą kartą, precedento neturintis atvejis ir tik pas mus tas mechanizmas skirtas gražinti Graikiją į tas įprastinės vėžes, Ir noriu pabrėžti, kad komisija pabrėžė, kad tas mechanizmas yra europinis, jis grindžiamas abipusėmis paskolomis ir komisija e, stebės ir įgyvendins šitą mechanizmą. Ir be to komisija žiūrės, kaip Graikija laikysis paketo e, sąlygų ir be to komisija uh, E, valdy, valdys koordinuos pasku, valstybių narių paskolų klausimus. Aš tikiu, kad tokia precedento neturinti finansinė parama Graikijai ir korekcijos programa išties gali padėti įveikti krizę. Mes nebejojam Graikijos pastangomis. Tam pritarė ir kitos valstybės narės. Pavyzdžiui, Taip pat 20, grupės 20 finansų ministrai irgi išreiškė mm, tokius teigiamus žodžius. Tačiau dėja ne visi rinkos dalyviai įtikinti tomis priemonėmis ir aš apie tai pakalbėsiu netrukus. Garbėjai parlamento nariai, dabar per penktadienį vyksantį posėdį mes tikrai pirmiausiai vertinsim padėtį, pasimokysim iš jos. Suprantama, diskusijos bus pradinės, kadangi ir toliau reikės e, aptarinėti galimus sprendimus, įtraukiant visas 27 valstybės narės, ne vien tik tai eurozonos e, šalis, bet ir bet visas ES šalis. E, ir aiškiai pasakysiu, kad e, jeigu pavyks e, priimti sprendimu, sprendimus e, būtent dalyvaujant 27 valstybėms narėms, tai rodys mūsų jėgą. Ir tokiu būdu bus geras mūsų apskritai ateities žingsnių pagrindas. Tad čia dvi tokios kryptis, kurias galėtume aptarti ir numatyti veiksmų. Pirmiausia, turėtume numatyti ekonomikos valdymą, antrą finansinės rinkos reformą. Komisija e, dirbo ekonomikos valdymo klausimais ir pateiks pasiūlymų konkrečių ateinantį trečiadienį. Čia trys svarbiausi dalykai susiję su klausimu. Pirma, atsakomybė. E, visos valstybės narės turi laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Kartu turėtume numatyti prevencijos ir korekcinės priemonės, nes tie, kas anksčiau teigė šiuo atveju, kad reikėtų susilpninti paktą, dabar pasisako priešingai, nori, kad tuo pakto taisyklės griežčiau būtų įgyvendinamos. Antras dalykas - tarpusavio priklausomybė. Krizė aiškiai parodo, parodė, kad mes turim uh, sumažinti netolikumus, ypač eurozonoje. Ir čia šiuo atveju tas toks išsiskirimas, nukrypimas, skirtumai paveikia bendrą pusiausvyrą. Tai nereiškia, kad vieni ten pasidarys konkurencingesni ar kiti mažiau, nes mes visos valstybės narės konkuruoja visose rinkose. Bet mes turim pagerinti apskritai visos ES konkurencingumą, išlaikant pusiausvyrą. Tam, kad padarytume pažangą, mes siūlom padidinti priežiūrą, stebėseną, taip pat ekonomikos politikos koordinavimą. Bet šiuo atveju tikrai e, manyčiau, kad turėtume būti kur kas e, atviresni. Trečia, e, sanglo, tai yra darnumas nuoseklumas. E, čia šiaip jau tikrai tas mechanizmas, tu, gerai tu, turėti tokį mechanizmą, kuris padėtų mums štai tokioj situacijoje. Aš tikiuosi, pasitikiu jumis, kad jūs padėsit mums įgyvendinti reformas, kadangi politinių požiūrių, turint galvoje Europos integracijos sieki, uh, mes susidurėm su tam tikromis dilemomis, kad jeigu mes nesieksim daugiau Europos, tai tai tikrai e, ats, imsim atsilikti. Šiuo metu mes išgyvenam labai ypatingą laikotarpį, laikotarpį, e, kur, per kurį kasdien išbandomas mūsų solidarumas, mūsų atsakomybė. Tad aš tikiuosi, kad valstybės narės tikrai sugebės e, šiaip jau tinkamai pasielgti. Ne vien tik padėti kitoms, tačiau pademonstruoti atsakomybę už bendrą Europos projektą. Tos reformos šiaip jau bus dėgiamos e, tokiu tikrai precedento neturinčiomis sąlygomis, tokiamis sąlygomis, kai valstybių narių e, valstybės biudžeto deficitus reikia pakoreguoti prieš tai Tačiau nereikėtų pamiršti to fakto, kad 2009 metų biudžeto e, de deficitas irgi e, atsirado dėl finansinės e, krizės, kurios šaknis nebuvo Europos Sąjungoje. Tad situacija euro zonoje atsirado būtent dėl bendro ekonomikos nuosmukio, kuris išplito iš kitų pasaulio dalių. Ir tą padėtį reikėjo koreguoti, koreguoti. Daugelis valstybių narių jau ėmėsi radikalių reformų, pavyzdžiui, pensijų sistemos reformų. Tad e, mūsų veiksmai turėtų dėrėti prie finansinių rinkų tam tikrų atsakų tam reikia daryti piliečių vardan, ekonomikos vardan. Finansinių rinkų šiaip jau e, subjektai daug prisideda prie bendro psichologijos, prie atmosferos. Ir iki šiol tos rinkos veikėjai ne, nepademonstravo reikiamo, reikiamo atsako, atsakingumo, jie veikia procikliškai ir tą padėtį reikėtų pakeisti. Uh, Reikėtų taip pat e, turėti galvoj ir Europos 2020 viziją. Reikėtų taip pat į mūsų projektą pritraukti e, visus e, finansų rinkos dalyvius. Ta mes jau darėm. Europos institucijos jau veikė, parlamentas, taryba, komisija. Mes nustatėm tam tikro rizikos valdymo prioritetus, geresnį finansų priežiūrą, E, minimalus kapitalo reikalavimas ir, ir panašus darbai jau atliekami, juos reikia tik tai pagre, pagreitinti. Ir reikia toliau dėkti reformas. Aš sakyčiau, aš taip pat buvo pateikti konkretus komisijos pasiūlymai dėl ribotos vadinamosios rizikos fondų ir kitų dalykų. Uh, Be to jau e, imta, imta taip pat imtasi veiksmų e, finansų priežiūros, e, priežiūros rytyje naujos struktūros numatomos nuo 2011 metų. Bet reikia taip pat toms institucijoms numatyti rinkiamas, reikiamas priemonės kad tikrai, kad būtų įgyvendinamos Europos, pakartosiu, Europos taisyklės, uh, ir kad būtų galima e, nacionalinių priežiūros institucijų kolegijoje spręsti įvairius ginčius. Reikia užtikrinti jų darbo ambicingumą. Tad jau yra pateikta pasiūlymų tam, kad būtų galima sustiprinti priemonės, neleidžiančias piknaudžiauti rinką, reikėtų padidinti taip pat kapitalo kokybės reikalavimus ir taip toliau. Per pastaruosius tris mėnesius ir paradoksiškai dar šią situaciją šią, šią savaitę jau pateiktos priemonės davė rezultatų. Komisija ir toliau dirba išvestinių finansų priemonių srityje, pati, pateiks konkrečių pasiūlymų e, kad, kad šitas rytis būtų tinkamai reglamentuojama ir prižiūrima. Toliau svarstom, ar reikia papildomų priemonių, suverenių išvestinių finansinių priemonių rinkoje. E, čia didelį vaidmenį vaidina bendrijos, e, tai yra reitingo agentūros. Tačiau jos dažnai pasikliauja šiaip jau bendromis rinkos nuotaikomis, o ne tam tikrais pagrindais. Kredito reitingų agentūros labai gali veikti rinkas, kaip tik todėl jos irgi turi užtikrinti, kad jų vertinimai būtų pagristi. Kaip tik dar prieš porą metų komisija pateikė teisės akto pasiūlymą dėl kredito reitingų agentūrų. Naujomis taisyklėmis bus užtikrinamas tokių kredito reitingų agentūrų darbo skaidrumas, e, interesų konflikto išvengimas ir panašiai. Tačiau komisija mano, kad e, tai turėtų, būtų, tai turėtų dar, kad tos e, agentūros būtų prižiūrimos, tai yra patektų į tiesioginę Europos stebėsenos sistemą. Uh, ir ypač kalbant apie suverenės skolas, jų priežiūrą. Mes turim tikrai pirmą apsitvarkyti savo namuose prieš e, versdami kitus e, susitvarkyti. Mes čia kalbam apie tris rinkas, kurios tai yra laisvas rinkas. Jos yra pagrindas, tačiau tos rinkos turi laikytis tam tikrų nuostatų, taisyklių. Ir E, būt, turi būti atliekama tinkama objektyvi analizė ir finansinė sritis tikrai neturėtų šiaip jau e, apleisti ekonominę ir socialinę funkcijas. Demokratinės institucijos ir galiausia šiaip jau mokesčių mokėtojai prisideda prie finansinių rinkų stabilizavimo. Tad tai bus ir ateityje. Tad iš tikrųjų išvados e, iš to būsimo vadovų tarybos posėdžio turėtų būti aiškios. E, išvados dėl to, ką teks nuveikti per ateinantį laiką. Ačiū už Jūsų dėmesį. Labai ačiū ponui komisijos pirmininkui. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą šią temą. Mes irgi norėtume išreikšti užuojautą e, nukentėjusiųjų šeimoms per jūsų paminėtus įvykius Graikijoje. Tikimės, kad toji aklavietė, į kurią yra atsidūrusi Graikija, e, kad Graikija iš jos išeis vieno, vienokio ar kitokiu būdu. Toliau dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmiausia, žodį suteiksiu Europos liaudės partijų frakcijos pirmininkui ponui Dolui. Pone pirmininkė, brangus kolegos, mes išgyvenam ypatingai sunku, sunku laikmetį Europoje, kai yra didžiulė krizė Graikijoje, kuri labai dramatiškai ir tragiškai paveikė e, šios šalies piliečius. Turim didžiulį perteklinį e, biudžeto deficitą, prarastą pasitikėjimą, bet vis dėlto turim įveikti šitą sunkmetį. Na ir šiandien turim pasimokyti iš, e, iš, iš, tų, iš tos praeities ir imtis konkrečių reformų. Ir iš tikrųjų valstybės narės e, turėtų reformas e, įgyvendinti derindamos veiksmus su kitomis. Tai yra reikėtų atsisakyti to tokio savo nuožiūrą vie, vie, vien, vienišo kelio. Reikėtų taip pat pakeisti, reformuoti ir savo mentalitetą, kad e, šiuo atveju sistemingai ministrai ar kiti uh, E, nejuodintų vieni kitų ir, ir tų, kurie priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Be to, dar kartą pravartu priminti e, solidarumą ir, ir nepavesti visko likimo valiai Čia šiaip jau reikėtų numatyti galimybę e, teikti tam tikrą finansinę paramą, tačiau vis dėlto užtikrinant visišką skaidrumą. Tie klausimai jau ilgą laiką kyla, tai yra solidarumas tarp žmonių, kurie E, kurie kai vieni dirba, e, dirba vos ne 50 valandų per savaitę ir išeina į pensiją 65 metų amžiaus, tuo tarpu kiti dirba mažiau ir anksčiau išeina į pensiją. Tad mes tikrai turėtume numatyti konkrečius atsakus. E, tie atsakai ne vien nacionaliniai, tai turėtų būti europiniai. Tai turėtų būti ne demagoginiai klausimai, bet tai turėtų būti atsakingi ir blaivus e, atsakymai. Juos reikėtų, juos, jų reikėtų rasti nedelsiant, nes įvykiai mus e, e, visada pralenks. Tad tai mes aiškiai pasisakom už ekonominę, socialinę ir mokesčių Europą. Ir tam reikia labai konkrečių priemonių, e, kur, tiek kairių, kairiųjų, tiek dešiniųjų vyriausybių priemonių. Tad e, aš norėčiau pateikti klausimą G. Verhofštatui, ar jis mano, kad būtent tuos klausimus būtų galima e, kartu aptarti vadovų taryboje. Aš norėčiau, kad tai būtų aptariama ir aš norėčiau, kad jūs, Žozė Manueli, e, irgi to pareikalautumėt ir užtikrintumėt, kad e, priimami sprendimai, priimamus sprendimus valstybės narės tinkamai įgyvendintų pateikim paslaugų direktyvos e, pavyzdį, mes tikrai nebegalėtume leisti tokių, e, tokių atvejų. Aš nenoriu būti naivus, tačiau Europai atėjo teisybės metas ir todėl aš norėčiau, kad mes drąsiai ir atsakingai e, veikti, kad tikrai neprarastume to, kas pasiekta per 60 metų reikia, kad Europoje būtų priimami drąsūs ir vizijų kupini sprendimai, kad tikrai būtų demonstruojama politinė e, valia ir drąsa. Brangus kolegus, šita mūsų išgyvenama krizė kartu mus verčia imtis e, tinkamų priemonių, tačiau tikrai ta krizė dar e, paštrės, jeigu mes nesimtume reikal, tinkamų priemonių E, reformų. Ir visą tai reikia daryti skubiai. Ir be to, imantis reformų, nereikėtų, e, nereikėtų didinti ar kurti takoskiros tarp ES valstybių narių. Tad e, aš norėčiau kreiptis į Jūs, kad, kad Jūs vis dėlto atliktumėt tyrimą, tai kas, sakykime, įvyko Prancūzijoje ir kokioje kitoje šalyje, kurios buvo jau panašu, be patenkančios į Graikijos padėtį ir iš to pasimokyti. Tad labai ačiū, mums visiems tenka šitą atsakomybę ir tikrai laikas spaudžia. Dėkoju už jūsų pasisakymą, ponė pirmininkė. Na, pastebėjau kad viena iš mūsų kolegių, ponia Barimatlena, paprašė žodžių, pakeldama mėlyną kortelę. Jūsų nėra mano kalbėtojų sąraše. Barimatlena yra salėje ir po kelių minučių suteiksim žodį. Na, paprašysiu kantrybės, o dabar socialdemokratų vardu, ponia Badija, jeigu čia žodis jums prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, uh, mūsų frakcijos vardu norėčiau išreikšti mūsų solidarumui Graikijos tautai ir taip pat užuotą žuvusių šeimoms. Taip pat, da, taip pat norėčiau pabrėžti, jog esame nusteikę labai solidariai ir palaikome Graikiją, jai dedantas pasangas, kurios yra reikalingos. Ypač e, norėčiau padrastinti Jorgos Papandrėjos ir norėčiau padėkoti jam už pademonstruotą energiją gelbstint savo šalį. Tikimės, kad, e, kad e, artimas metus sąjunga parems Graikiją vykdant tas tikrai būtinas reformas. Reformos yra būtinos, nes jos uh, turi lydėti pokyčius Graikijoje ir taip. Tokiu būdu mes visi turime prisidėti prie to, kad būtų patvi, pat, naudojamos visos turimos politinės priemonės ir kad visi paremtume Graikiją šiame sudėtingame etape. Na, o jeigu pažvelgtume viską plačiau, iš platesnio konteksto, neapsiribojant vien tik Graikiją, tai tenka konstatuoti, kad pastarosios savaitės mus, mus daug ko išmokė ir remintis samomis pamokomis mes turime kurti Europą, kuri būtų ne vien tik tais pinigų, bet ir ekonominė sąjunga. Tai yra tai, ką jau buvo numatęs Jacques Delors tai dabar turi būti įgyvendinti. Ir tam, kad pasiektume ambicingų tikslų, turime iš tikrųjų išmokti dirbti kartu. Stabilumo ir augumo paktas parodė, jog iš tikrųjų būtina koordinuoti mūsų ekonomikos politiką ir koordinavimas turėtų vykti aktyviai ir veiksmingai ir tokiu būdu būtų užtikrinti tas augimo procesas valstybės narėse, kuris be kita ko leistų sukurti darbo vietų. Buvo suform... Tikimės, kad komisija suformuluos drąsių pasiūlymų šiems tikslams pasiekti. Tikimės, kad bus pasiektas ekonominis augimas ir ponia komisijos pirmininkė Barose. Aš nebejoju, jog suvokite ir kad ir komisijai šiuo metu tenka labai svarbus vaidmuo, reikalingi mechanizmai grizai įveikti, prevencijai užtikrinti, reikalingas mechanizmas, kuris užtikrintų finansinį stabilumą. Tai buvo išsakyta dar kovo mėnesį. Taip pat turime nepamiršti, kad sukūrėme pinigų sistemą kuri nepasiteisino krizės akivaizdoje. Taigi reikia kurti naują solidarumo koncepciją Europos Sąjungoje. Ir arba mes bendrai pasitiksime bendrą likimą, arba teks pasiduoti neigiamo, neigiamai nacionalizmo dinamikai. Visi sakome, kad norime bendradarbiauti ir eiti iš vien, o iš tiesų kiekvienas elgesi kaip jam patinka. Ne, su, nepamėskime iš akių tai, kas pastatyta pastatyti ant kortos. Taip pat per ateinančias savaitės ir mėnesius parlamentas turės galimybę priimti sprendimą dėl nemažai teisėkuros pasiūlymų, be kita ko, pavyzdžiui, dėl finansų rinkos priežiūros. Apeliuoju į visas institucijas padėti mums įveikiančius užduotis. Labai svarbu, kad ES sukurtų solidžius, patvarius stiprius teisės aktus, kurie leistų pasiekti šių tikslų. Pavyzdžiui, čia paminėčiau um, finansinių sandorių apmokestinimą. Na ir iš tikrųjų visi turime dėti bendras pastangas. Ir be kita ko, Graikijos ekonominis atsigavimas ir augimas priklauso ir nuo ekonominės padėties jų kaiminėse šalyse. Turime um, E, pasinaudoti to, tais postumiais, kuriuos duos strategija 2020 ekonomikos politiką turime užpildyti turiniu, nes kitaip ateityje išpoliai prieš mus bus dar e, sudėtingesni negu kad dabartiniai. Taigi pademonstruokime ryštą ir sveiką protą ir tai padės bendrai formuoti ES ateitį. Dėkoju. Ir dabar žodis panegiai Ferhofštatui, Alde frakcijos pirmininkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Kartu su visais kolegomis ir komisijos pirmininku tikiuosi, kad e, šis finansinės paramos mechanizmas, dėl kurio sutarta, kad jis pasiteisins. Čia aš nekalbėsiu apie tam tikras, tai yra nekritikuosiu abipusio, abipusių mechanizmų uh, E, mintį, kad tai pasiteisintų, kad tai sustabdytų spekulacijos bangą. Nes čia kolegos, iš tikrųjų Europa puolama, spekuliantai puola Europą. Čia kalbu ne vien tik tai apie Graikijos užsipuolimą ar, ar Graikijos finansinės sistemos užsipuolimą. Šis reiškinys kur kas rimtesnis Tad tikiuosi, kad tas mūsų formalizuotas mechanizmas pasiteisins, visiškai duos rezultatų. Nes kadangi mes neturim kitų priemonių, neturim kitų instrumentų, vadinasi, mes turim pritarti šiam mechanizmui. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, kad artimoje ateityje tikrai nebus įmanoma uh, Ehm, e, tokį, e, tai yra pasinaudoti tuo pačiu mechanizmu, mes turėtume numatyti struktūrinį, struktūrinį mechanizmą, kurio būtų galima pasinaudoti reikalų iškilus greitai per ateinančius metus. Ir jeigu numatom, numatytume tokį struktūrinį mechanizmą ateičiai, tai reikėtų tada pasimokyti iš to, kas uh, kas, kas būtent įvyko per pastaruosius metus. Penkis mėnesius mes kalbėjom dėl šito mechanizmo, du mėnesius e, šiaip jau sprendėm dėl tokio mechanizmo patvirtinimo. Kodėl? Todėl, kad visa tai buvo daroma tarp vyriausybinės konferencijos metu. Tai yra būtent pamoka, kurią mes, iš ko, iš ko mes galim pasi, pasimokyti, kad komisija, nes komisija juk pasiūlė Europos planą, dėl kurio mes šiaip jau galėjom, šiaip jau turėjom iš karto spręsti dar e, sausio mėnesį ir sustabdyti tą spekuliantų išpolį, išpolį prieš Europą. O dėl to buvo sutarta praeis tik tai 3-4 mėnesiam. Tad iš tikrųjų. Taip, iš tikrųjų mes sakom, tikimės, tikimės, kad tas e, mechanizmas pasiteisins, o po to šiaip, o tada jau reikėtų paprašyti komisijos, e, būtų reikėję komisijos paprašyti pateikti mechanizmo e, pati, pasiūlymą, kuriuo būtų galima sustabdyti šitą spekulacijos bangos e, išpolį prieš Europą. Nes čia buvo visokių mm, argumentų pasakyta. Ponas Renas, komisijos narys, jau, pateik, jau ėmė renkti pasiūlymą uh, ir būtent struktūrinės reformos pasiūlymą. Konkrečiai stabilumo pakte numatytas prevencijos tam tikras skyrius, pagal kurį irgi numatomas struktūrinis mechanizmas, kurį būtų galima panaudoti iš karto Tai antras dalykas. Ir trečias dalykas svarbus - Europos strategija 2020. Ja reikėtų padaryti kur kas tokia stipresnė negu ta dabartinė popierinė e, strategija. E, o kalbant apie, sakykim, tas e, e, agentūras, tai, tai, yra, tai neturėtų būti savotiškos meteorologijos agentūros, kurios, kurios veiktų, bėgtų įvykiams iš paskos. Ir galiausia, ponė pirmininkė, kreipiuosi į pirmininkaujančioje Ispaniją, kad jūs užtikrintumėt finansinės uh, finansinės sistemos priežiūrą, nes čia už tai atsako e, už, už, atsako taryba. Šiaip jau taip, aš savo laiku kritikavau komisijos pasiūlymą dėl to klausimo, bet vis dėlto tai įstrigo taryboje. Ir aš turiu jums pateikti gerą pasiūlymą. Jeigu jūs norit, kad, e, kad šiaip jau e, iš tikrųjų būtų labai gerai, kad tai, kas jums iki šiol buvo pasiūlyta, kad būtų kuo greičiau patvirtinta Ekofino ministrų taryboje ir, ir, ir e, jūsų taryboje. Tad tikrai jūs turėtumėt pasakyti Ekofino, e, Ekofino taryboje, kad nieko kita nelieka, vien tik tai reikėtų būtent e, numatyti ir patvirtinti tą, tą mechanizmą ir priežiūros mechanizmą. Dabar valiu vardu ponas Konbenditas. Pone pirmininkė, brangus kolegos, aš norėčiau pratesti tą kryptimi, kurią pasirinko G. Verhofštatas. Akivaizdu, kad, kad, kad iš tikrųjų mes, mūsų veiksmai privedė prie spekulacijos ir tam tikrų veiksmų uh, finansų rinkose. Čia mūsų kaltė e, kartu ir ponios Merkel, Sarkozy e, nes iš tikrųjų reikėjo veiksmų elgti, e, imtis iš karto. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš noriu štai ką su, suvokti. Ką, tai, Tai, ką, ko ėmėsi papandrėjų vyriausybė, tai beveik neįmanomas dalykas. Ir todėl labai svarbu, kad per vadovų tarybą e, ir per ekofino tarybą e, kad e, iš tikrųjų nerealistiška reikalauti iš papandrėjo vyriausybės, kad ji per tris mėnesius iš, ištrauktų šalį iš dabartinės padėties. Tuo metu, kai Prancūzijoje, Vokietijoje metų metus buvo deramasi dėl pensijinio amžiaus, dėl kitų socialinių dalykų. Galima apgailestauti. E, e, dėl dešimties metų tos praktikos korupcijos, kuri tvyrojo Graikijoje. Tačiau vis dėlto jūs e, pamatysit, kad kartu ir Ispanijai tas pats grėsia, Portugalijai grėsia tas pats. Ponas e, Baroso yra beje praradęs rinkimus dėl būtent sunkios ekonominės padėties. Aš turiu štai ką sakyti. Mes turim turėti atsakomybę. Mes neturėtume reikalauti nerealistiškų dalykų iš šalies. Aš prisimenu Tečer žodžius I want my money back, aš noriu e, susigražinti savo pinigus. Ir čia, čia galima perfrazuoti, kad e, yra, negalima teikti, kad aš noriu, noriu šiaip jau atgauti savo pinigus Graikijos sąskaitą, pasinaudojant Graikijos padėtimi. Tai ne, ne, neleistina, tai netoleruotina. Be to, E, Europa turi imtis iniciatyvų. Gi Verhofštatas teisus, kai jis e, užsiminė apie solidarumo fondą, apie Europos investicijų ar, ar kažkokį finansinį fondą. Tam reikia pakeisti steigimo sutartis. Tad, bičiuliai, čia parlamente mes turim galimybę imtis iniciatyvos, kad būtų pakeista sutarties nuostata. Taryba negali spręsti, mes galim imtis iniciatyvos čia, šiame parlamente, kad pakeistume e, e, Europos teigimo sutartį, e, būtent, kad būtų nuostata skirta šiaip jau spekulacijai sustabdyti. Yes, we can, mes šitai galim padaryti. Toliau, dėl to, kas vyksta Graikijoje dėl e, valdymo. Aš norėčiau, kad komisija imtųsi konkrečių veiksmų ir kartu, kad e, kartu pirmininkaujančioji Ispanija įtrauktų tarptautinę, sakykime, tarptautinę darbo organizaciją į būtent e, tą, tą Graikijos padėties valdymą. Nes čia iškilęs ne vien tik tai šiaip jau finansų klausimas, bet tai iškilęs kartu užimtumo e, dalykai. Ir galiausia, paskutinis dalykas Mes galim padėti e, Graikijos biudžetui, bet tam reikia ES iniciatyvos už tai, kad būtų galima regione e, apskritai nusiginkluoti. Turiu galvoje Graikijos iniciatyvą, Turkijos politinę iniciatyvą nusiginkluoti kad, kad, Graik, kad Turkijos pajėgos atsitrauktų iš šiaurės Kipro, nes iš tikrųjų buvo hipokritiškos kalbos. Antai Prancūzija pardavė septynes, e, šešias fregatas už tam tikrą įspūdingą eurų, e, milijonų eurų skaičių. ir iš vis 3 milijardų eurų suma e, per pastaruosius metus Į Graikiją e, Vokietija buvo nusiuntusi šešis, šešis povandeninius laivus, tai yra hipokritiškos kalbos. Todėl aš reikalauju iš komisijos pateikti ataskaitą e, būtent apie tas ginklavimosi pajėgas, e, pastangas Graikijoje ir Turkijoje, kurios buvo pastebimos per pastarąjį laiką. Mes turėtume Graikijai e, užtikrinti jos teritorijos integrumą, nes E, e, Graikijoje yra 7 tūkstančiai kareivių šalyje, kurioje yra 11 milijonų gyventojų. Tad mes turėtume Graikijai pasakyti, kad tai ne, nepriimtina, tai geriau tos, tie atlyginimai turėtų būti mokami kažkam kitam. Tad tai aš tą norėjau pasakyti. Konservatiščiai. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dabar e, konservatorių ir reformistų frakcijos vardu Ponas Pink. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip e, iš, antirevoliucionierius iš prigimties pasisakysiu ne taip astringai, kaip ponas Konbenditas dabar. Uh, suprantate, kodėl 68-ieji metai yra apibūdintini kaip sėkmingi, nors aš tuo metu buvau vaikas. Dabar Ehm, kyla klausimas, ehm, kur nuves visas tas taupimas. 110 milijardų yra milžiniškas paketas. Taigi mes kalbame apie 30, pradžioje kalbėjome apie 35, po to 60 milijardų, o dabar 110 milijardų. Milžiniškas paketas. Graikija turės taikyti milžiniškas e, taikymo programas. Taigi dabar klausimas, kaip Graikija įveiks e, visą šią situaciją, vyksta streikai, susidarimai, neramumai. Ir tai ne vien tik tai Graikijos problema, tai yra Europinė masto problema, mūsų problema. Na, tos problemos, kurios ištiko Atenus, gali ištikti ir Niderlandus, Vokietiją, kitus, gali plisti kaip virusas. Na, kai kas siūlo, kad e, Graikiją reikia išmesti iš eurozonos, tačiau kągi tikėkime, kad to neprireiks. E, augimo ir stabilumo pakto nuostatas reikia perrašyti, nes jis nedavė nei stabilumo, nei ekonominio augimo reikalinga užtikrinti priežiūrą ir reikia labiau rūpintis, kad būtų laikomasi nuostatų reikalavimų. Tai nebuvo padaryta pastaraisiais metais. Be kit, bet kita vertus, vis dėlto reikia numatyti pasitraukimą galimybę toms valstybėms narėms, kurios nori pasitraukti iš eurozonos. Tokia galimybė yra numatyti norinčiam pasitraukti iš ES, tačiau ne iš eurozonos, tam, kad valstybė narė galėtų nuvertinti savo valiutą ir tokiu būdu išspręsti ekonominės bėdas kodėl Lisabono sutartį yra numatyta galimybė pasitraukti iš ES, bet ne iš eurozonos. Oli Reinas sakė, kad tie, kurie pasitraukė iš eurozoną, e, pažeidžia Eve Klauze nuostatą visuomet labiau artėjimo nuostatą. Bet kam reikalinga ši nuostata? nes tiesą sakant, tokiu būdu įkaitais pamimi ES mokesčių mokėtojai. Ir nepamirškime, kad jie yra vis labiau susirūpinę. Dėkoju. Dabar GUE NGL frakcijos vardu ponas pirmininkas e, Biski. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, aišku, Graikijai reikia padėti, tačiau ta vadinamoji pagalbos akcija yra šiek tiek absurdiška nes didžiosios valstybės Prancūzija ir Vokietija e, priėmė sprendimą dėl pagalbos paketo ir jis dėl to tapo labai brangus. Finansinės rinkos ištisus metus buvo dere, nereglamentuojamos, nereguliuojamos ir štai mes dabar matome rezultatus. Matome, kad e, už tai moka darbuotojai, tai yra maži žmonės, paprasti žmonės. E, už bankų sandorius sumokės paprasti piliečiai. Kiekvienas turi susitaikyti su atlyginimo mažinimu. E, tarptautinės valiuto fondo diktatūra ištrina demokratinį procesą. Jeigu prisiminsime naftos dėmę Meksikos įlankoje, ten yra kalbama apie teršėjas moka principą. Aš manau, kad jis yra teisingas, tačiau manau, kad tie, kurie trokšta aukso, taip pat turėtų sumokėti už pasiekmes. Bankai turėtų gražinti skolas, tas, kurias e, jie prisijėmė, nes jie jomis spekuliuoja prieš eurą. Ir spekuliuoja iki šiol, nors mes savo kalbomis e, bandome kažką keisti. Mes e, kalbame apie išvestinių vertybinių popierių prekybos draudimą, apie tarptautinių sandorių apmokestinimą. Mes kalbama, kalbame apie įstatymiškai saistančią bankų uh, įstatymiškai saistančius bankų e, draudimus. Visa tai yra tik tai kalbos. Aišku, ir Graikija turi atlikti taip pat savo užduotis, kaip ir kitos ES valstybės narės. Graikija turi kovoti su korupcija, turi apmokestinti turtą ir sumažinti savo išlaidas ginklavimuisi. Manau, čia konben, ponas Konbendit labai puikiai pastebėjo ir dėl to aš šitų pastabų nebesakysiu, tiesiog pritarsiu jam. Ir aš tik tai norėčiau iš, išreikšti, e, kad aš suprantu tos žmonės, kurie protestuoja Atenose, tačiau aš nesuprantu smurto, kuris yra naudojamas, nes smurtas pasiekia priešingą rezultatą. E, tai yra tie, kas e, protestuoja ir demonstruoja taikiai, jie turėtų apspręsti esminius klausimus, o ne tie, kurie demonstruoja smurtu. Dėkoju, ponė Biski. Toliau EFD frakcijos vardu kalbės ponas Alafrankos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia mes bandome aptarti kažkokius konkrečius skaičius, Tačiau, kai su skaičiais yra viskas tvarkoj, tai žmonėm nes, e, sekasi blogai. Man atrodo, mums reikia subalansuotos situacijos, mums reikia ir geros situacijos su ekonominiais rodikliais, skaičiais ir taip pat žmonių gerovės. Ir to balanso trūkumo rezultatas dabar yra uh, E, tai, kad mes susidurėme su šita situacija Graikijoje, su prote darbuotojų protestais ir visoje Europoje ta krizė, kuri pas mus atvyko iš kitos Atlanto pusės, čia Europoje tapo dar žiauresnė, dar aštresnė. Ir šita krizė įta, įtakojo tai, kad keičiasi ar turi būti naujai įvertintas politinis gyvenimas. Graikijos piliečiai šiuo metu yra labai neigiamai nusiteikę politikų atžvilgių. Mes Graikijoje girdime įvairiausių kaltinimų politikų iš politikų pusės, tačiau e, aišku mes žinome, kad tai yra ir kitose valstybėse narėse, tačiau esminis dalykas yra tai, kad mums reikia išsaugoti demokratiją. Man neskirta daug laiko ir per savo e, kalbėjimo laiką norėčiau paliesti dar tokį dalyką. Manau, kad mes turime kaip ateities politikai dirbti žymiai greičiau, mes turime ieškoti tvarių sprendimų. E, Graikija yra tik Lietkalnio viršūnė, yra kitos valstybės narės, e, kurios priklauso eurozonai ir kurios nepriklauso euro, eurozonai, jos taip pat susiduria su problemomis ir mes matysime dar aštrėjančią krizę artimiausių metų. Aš jūsų nepertraukiu jūs ne dėl to, kad jūs graikas, jūsų rūpešiai mums labai, e, labai svarbus, ponė kolegė. Na, o dabar žodis teikiamas ponui Bari Madlener neprisijungusiųjų vardu pusantros minutės. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau kreiptis į poną Verhofstadt ir taip pat į poną Šulcą ir į jo frakciją, nors pono Šulco nėra, nes jūs esate kalti dėl tų problemų. Jūs kalbate apie solidarumą, solidarumas yra būtinas, tačiau norėčiau jums. E, Jums priminti tai, kad Graikija jau ištisus metus buvo e, paramos gavėjai iš ES. Jūs juk norėjote, kad e, Europa taptų vis didesnė, jūs tą situaciją vertinote nekritiškai ir štai matote, ką mes dabar turime. Eilėje po Graikijos stovi Ispanija. Ispanijoje per pastaruosius metus buvo legalizuota labai daug nelegalių migrantų. Jums visiems tai atrodo labai puiku, tačiau mes susidurėme su dideliu nedarbo lygiu e, e, Ispanijoje ir mes e, pagaliau matome, kad situacija yra tokia, kad socialistų vyriausybė buvo remiama ilgus, ilgus metus metus iš ES e, lėšų. Taigi jūs visi turėtumėte gėdytis, nes dabar paprasti piliečiai sumokės tą kainą to, ką jūs padarėte. Mes turime griežtai elgtis su graikais. Graikai turi suprasti, kad jie nebegali būti eurozonoje. O jeigu ispanams atsitiks taip kaip graikams, tai tuomet jie tegul įsiveda vėl pesetą. Europos piliečiai neturi mokėti už kitų klaidas ir ypač už e, neveiksnių socialistų vyriausybių klaidas tose valstybėse. Pakartosiu, kuriuose Portugalija, Graikija, vyriau, e, Ispanija. Būtent čia e, socialistų vyriausybės gavo pinigus iš ES ir legalizavo migraciją. Order, κύριε Πρόεδρε, Dėl darbo tvarkos taisyklių. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad prašau žodžio, bet uh, ponas Salafrankos buvo pripažintas kaip graikas, o aš dabar norėčiau paminėti tokį dalyką. Trys žmonės šiandien žuvo, trys darbuotojai, kurie tapo aukomis kito darbuotojo. Iš tiesų, uh, tai yra žmogžudys, nusikaltelis, kuris šiandien nužudė tuos tris žmonės. Nes tas žmogus, tas žudikas. Uh, sugriovė taikę demonstraciją. Ir tas e, nusikaltelis buvo pasmerktas visų politinių partijų, todėl yra e, labai sudėtinga ir pavojinga dabar e, kelti sumaišti ir painioti kriminalinės veikas su taikiom, taikiomis demonstracijomis. Tai visiškai nėra atstovavimas Graikijos darbuotojams ir tai neatitinka e, nuostatos tų, kurie nori padėti Graikijai išsivaduoti iš krizės. Dėkuoju ponė Inui Lavrinidis už patikslinimus. Na, nenorėčiau dabar leistis į šias diskusijas, tačiau vėlgi pakartosiu, jog visi mes, Europos parlamento nariai, Ir nebejoju, kad ir Europos komisijos pirmininkas bendrai išsakysime solidarumą ir užuojautą Graikijos žmonėms. Jie yra mūsų draugai ir atsakomybę turime visi. Aš taip pat žinau, ką reiškia turėti tokią atsakomybę Aš buvau profsąjungos aktyvus narys, o taip pat dirbau ir ministrų pirmininku. Ir suprantu, kokioje padėtėje atsidūrė Graikija ir aišku labai užjaučiame žuvusiųjų šeimas, artimuosius ir mūsų pareiga to nepamiršti. Dėkoju už šias atsakingas diskusijas. Toliau. E, Europa 2020 nauja Europos užimtumo ir augimo strategija. Ir nedelsdama suteiksiu žodį.